Čeko ir Beki Makubo atvejais. Suteikiu žodį pranešėjams, rezoliucijos autoriams. Pirmasis kalbės ponas Dienas Makis. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos po to, kai buvo panaikinta konstitucija 73 metais ir uždraustos politinės e, partijos e, Svazilandė valdo absoliutinė e, ir dabartinis karalius Msvati III turi absoliučią valdžią vyriausybės parlamento ir teismų institucijų atžvilgių ir žmogaus teisų padėtis gyvenimo lygis nuolat blogėja ir gyvenimo e, trukmė e, mažėja Svazelende. Todėl e, Tulani Maseko ir Beki Makubu buvo pasodinti į kalėjimą, kovoti už žmogaus teisės ir žodžio laisvę, tačiau jų atvejs yra tikrai ne vienintelis, kadangi šalies vyriausybė visiškai neatsižvelgia į reikalavimus demokratinti šalies valdymą, stiprinti profsąjungų ir opozicinių partijų vaidmenį. Todėl mes turime pareikalauti ne tik nedėlsant paleisti pons Maseko ir Mapugų, Makubų ir visus kitus politinius kalinius, tačiau taip pat reikalauti permainų gerinant socialinę ekonominę padėtį ir e, stiprinant demokratinius valdymo metodus. Ačiū, žodis Ignacijo Korao, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip e, minėjo kolega Demes Makeris, ponai Maseko ir Makubų buvo suimti vadovaujantis e, tokiais Svazilendo įstatymais, kurie nieko bendro neturi su žmogaus e, teisėmis. Svazilandas tapo nepriklausomu 1968 metais, tačiau šalis praktiškai nuolat gyvena nepaprastosios padėties sąlygomis. Ir e, jeigu mes e, galvojame taikyti lengvatinius muitus šios šalies prekiams, tai komisija čia iš tiesų turėtų rimtai susimastyti, kaip Svazilendas laikosi atitinkamo susitarimo nuostatų, nes mes negalime palaikyti įprastinių santykių su šalimi, kuri sistemingai pažeidinėja žmogaus teisės. Turime Svazlendo vyriausybę nusiųsti aiškę žinę šio klausimu. Pone Hoibus dabar kalbės. Labai ačiū pirmininkė. Tulanė Mesako ir Bekima Kubo. Noriu atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį savo šalyje, į teisinės sistemos suslėtingą padėtį šių asmenų atžvilgių priimti teismo sprendimai buvo daug griežtesni nei panašiais atvejais ir tokiu būdu buvo bandoma įbauginti kitus e, aktyvistus. Todėl <clears throat> turime atkreipti dėmesį kad Svazlendas turi laikytis savo naujos 2005-aisiais patvirtintos konstitucijos, kurioje yra straipsniai apie uh, žodžio laisvę, žiniasklaidos, spaudos laisvę. Šių e, Konstitucijos nuostatų vyriausybė turi laikytis taip pat kaip ir kotonų susitarimų su ES, kuriuose kalbama ir pabrėžiama žmogaus teisės ir demokratijos svarba. Abu minėti e, asmenys turi būti nedelsant paleisti be jokių sąlygų į laisvę, taip pat kaip ir kiti politiniai kaliniai turime atkreipti dėmesį į sudėtingas jų laikymo sąlygas, kuomet yra laikomi vienutėse, o tai tolygu kankinimams. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Posnart. Gracias, señor. Uno ya viene acostumbrado. Ačiū. Mes jau esame pripratę prie uh, to, kad žmonėms e, skiriamos bausmės ir mes kalbame apie savo sąžinę, apie mūsų požiūrį, bet pagalvokime, kaip viskas vyksta praktikoje. Asociacijos tarimo antrasis straipsnis yra demokratijos e, straipsnis, kotonų sustarimo devinto straipsnio antra dalis taip pat kalba apie demokratiją. Viskas yra aišku. Turime taip pat partnerystės sustarimą su Pietų Afrikos šalimis, įskaitant Svazilendą. Uh, ir iš jų reikalaujama demokratiško elgesio. Turime to reikalauti, negalime tik tai smerkti. Norime, kad e, kažkas būtų daroma praktiškai. Mes turime aiškiai pasakyti, kad nebus jokių sustarimų, jokių preferencijų, kitų e, susitarimų. Jeigu demokratijos nuostatos ir reikalavimai mūsų esančiose sustarimuose bus įgyvendinti. Dėkoju. Dabar e, Pone Senra Rodrygės. Ačiū, ponė pirmininkė. Svazelende įvykęs atvejis dėl minėtų Maseko ir Mekubus suėmimo, spaudos laisvės, žodžio laisvės suvaržymai yra dalykai, kurie galbūt tarptautiniams koncernams pastarnauja, bet visiems kitiems turi kelti nerimą ir mes turime priversti Svazilendo valdžios institucijas užtikrinti darbuotojams laisvę burtis į profsąjungas, ginti savo teisės ir taip pat raginame paleisti suimtuosius asmenis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į mm, demokratijos pobūdį kai kuriuose ir ES e, šalise, valstybėse narėse, pavyzdžiui, Ispanijoje. Irgi egzistuoja įvairios, e, įvairūs suvaržymai profsąjungoms prieš jas įmamasi veiksmų. Jeigu mes ir savo šalyse neužtikriname tų pačių laisvių, prarasime taip pat ir tarptautinį savo patikimumą. Ačiū, toliau panas Kelam. Vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nary. Žmogaus teisų padėtis Vazilende jau ilgus metus yra kelianti nerimą ir tai dar tik švelniai pasakyta. Ir padėtis smarkiai blogėja. Reikia pridurti ir tai. Tulani Maseko ir Bekima Kubo gynė profsąjungų narių teisės Svazilende, o ponas Makubu buvo paskutinio vienintelio nepriklausomo laikraščio šalyje redaktorius. Teismo demokratiniais principais nematėme ir turime būtinai raginti reikalauti Svazilendo valdžios institucijas paleisti nedelsiant šios nuteistuosius ir sugražinti į šalį teisinius principus. Turime e, būtinai apeliuoti į tai, kad besąlygiškai būtų gerbiami principai, dėl kurių buvo susitarta ir turėkime galvoje taip pat ir kotonų susitarimą. E, kai prekybos lengvatos garantuojamos Svazilendui yra siejamos kaip tik su pagarba žmogaus teisėms iš Svazilendo vyriausybės pusės. Vietos profsąjungų kongrese e, vykę sustikimai ir vėl parodė, kad situacija nesikeičia, taigi turime daryti viską, kas yra mūsų rankose, kad pakeistumėm situaciją. Ačiū toliau, ponė Ketin Daling. Ačiū pirmininkė. Baisios politinės represijos, baimės, atmosfera Svazilendė labai trapi pilietinė visuomenė. E, situacija yra baisi ir ta e, reikia mūsų paramos tai šaliai. Europos parlamentas e, šiandieną kalba apie padėtį šioje šalyje, kalbam apie vyriausybę ir patvirtinsime rezoliuciją, kurioje, kurioje kalbama apie žm... darbuotojų teisės. Taip pat reikalausime, kad Lami Maseko ir Beki Makubų būtų išlaisvinti, nes jų padėtis yra baisi, reikia juos išlaisvinti be jokių sąlygų. Uh, tie, kurie kovo, kova už laisvę Svazilendė bus e, reali ir prasminga tik tada, jeigu ją palidėsime realiais veiksmais. Mes turime panaudoti visus politinius, ekonominius ramščius, kuriuos turime, kad reikalautume, jog žmogaus teisės būtų gyventamos Svazilendė. Komisija taip pat turi veikti jos atstovai Svazilendė. Komisijos nariai JAV jau ėmėsi veiksmų, kodėl dar mes to nepadarėme. Labai ačiū dabar e, frakcijų atstovai. Pirmiausiai EPP vardu. Prašom vienai minutėjai. Svazilendo atvejis kelia mums visiems didžiulį susirūpinimą. Bet kokia šalis, kuri paskelbė e, nepaprastą padėtį, taip seniai kaip 73 metais, Praėjo 42 metai ir, ir ta nepaprastoji padėtis galioja, taigi matome, kokia yra padėtis e, ponai Maseko ir Makubų, e, sulaukė bausmės, jais buvo neteisingai elgiamasi. Teisėjas, kuris vadovauja teismui, buvo e, tas teisėjas, kurį Maseko savo žurnale kritikavo. Tai matote, koks teisingas, sąžininkas teismas veikia toje šalyje. Mes turime kalbėti apie šios dalykus ir e, antrą šių metų pusę parlamentas vėl grįž prie šių klausimų. Turime reikalauti, kad šalyje būtų panaikinta nepaprastoji padėtis, kad tie du žmonės būtų paleisti į laisvę ir taip pat, kad profsąjungų, moterų, neturtingų žmonių e, teisės būtų įtvirtintos, kad būtų veikiama jų labui. Kitu atveju mes neturėtume pritarti ekonominėms nuostatoms su šia šalimi, lengvesniam ekonominiam režimui. Dėkuoju e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Agnes Jungerius. Ačiū. Pernai rūpjūtį Svazendo ministras pirmininkas pasakė, kad reikia e, nužudyti du profsąjungų vadovus. E, reikia juos e, pakarti ir nežiūrint to, kas vyksta šioje šalyje, mes ES palaikome su šia šalimi palankius ekonominius santykius, kalbama apie bendrųjų preferencijų sistemą, bet reikia kalbėti apie darbuotojų teisės, apie geros valdysenos principus. Matome, kad vyriausybė to šalies e, įvykdė daugybę pažeidimų ir ES turėtų sekti JAV pavyzdžių, reikėtų reikalauti, kad būtų uh, E, ištirti atvejai dėl e, darbininkų, darbuotojų teisių pažeidimų. Jeigu bus nustatyta, kad tie pažeidimai tikrai vyko, reikėtų panaikinti privilegijas. Mes e, suteikėme daug lengvatų, bet dabar atėjo laikas ir būti griežtiems. Dėkoju, Alde, frakcijos vardu Jose Inacio Farija. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, na... Ačiū, pana pirmininkė. Svazilendė kova už žodžio laisvę yra ypatingai svarbi. Teisininkas, kuris tapo žmogaus teisų kovos simboliu Mosmobuku e, Afrikoje Jis buvo nuteistas birželio 25 dieną 14 metais už atinkamus straipsnių paskelbimą, kuriame kritikuojama vyriausybė, taip pat nebuvo jo atžvilgiu užtikrintas nešališkas teismas, kaip kolega Kelis minėjo, teisėjas, kuris e, paskelbė nuosprendį, apie jį buvo e, kalbama minėtame straipsnėje. Taip pat yra ribojamos susirinkimų E, būrimosi į asociacijas kitos teisės Svazilende. Todėl mes privalome dėti visas įmanomas pastangas, kad pasiektume, jog šie asmenys būtų išlaisvinti, negalime aukoti jų orumo. Tomas Zdechovskis dabar kalbės. Pana pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, Palkotonų susitarimą Svazilendas privalo laikytis demokratinių vertybių, iš kurių viena yra be bejonės žodžio laisvė. Todėl e, teisininko Maseko ir žurnalisto Makubų įkalinimas turi būti laikomas neteisėtų. Ne viena šalis negali pažeidinėti pagrindinių žmogaus teisų ir naudoti uh, smurtinių metodų prieš savo kritikus. Svazlendui turime aiškiai parodyti, kad demokratija tokiais būdais neveikia. Svazlendo vyriausybė privalo užtikrinti, kad būtų laikomas gerbiamas demokratinės valstybės, kad jos būtų skatinamos, kadangi jis yra įtrauktas į šalies konstituciją. Europos Sąjunga nieko daugiau iš Svazlendo nenori, tik gerbti savo šalies konstitucijos nuostatą nuostatas. Todėl ES privalo nuolat stebėti Svazilende esančio padėtį, užtikrinti, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės, priešingų atveju Svazilendas neturėtų būti mūsų prekybos partnerių sąraše. Ačiū. Dabar išklausysime pasakymų pagal procedūrą, prašau žodžio. Ponui Frunzulikai žodis, prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Manau, kad labai svarbu yra pademonstruoti tautinį solidarumą Svazilendo monstriškų karaliaus dekretų įkalintiems opozicijos atstovais. Atstovams negalime nusukti akių į šalį ir nepastebėti tokių opozicijos įkalinimo atvejų Svazlendas yra prisėmęs įsipareigomus pagal kokių sustarimą gerbti demokratiją, žmogaus teisės, žmogaus teisės, teisės viršenybės principus, įskaitant ir žodžio bei žiniasklaidos laisvę. Vyriausybė privalo vykdyti savo pažadus ir imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta demokratija nuomonių įvairovė ir demokratinė sistema leidžianti visoms politinėms partijoms pagal tarptautinius regioninius žmogaus teisų įsipareigojimus dalyvauti politinėme gyvenime. Svazlindo valdžia turi užtikrinti Svazilendo politinių ir pilietinių teisinių, piliet, politinių kalinių kovotų už piliečių teisės neliečiamumą ir, ir e, paleisti juos nedelsiant į laisvę. Panatijotis Notis Marijus. Ačiū pirmininkė. Padėtis Vazlendė yra tokia, kad šalis yra absoliutinė monarchija. Šalia galioja nepaprastoji e, padėtis, <clears throat> demokratijos principų nesilaikoma dar, darbuotojų teisių, yra draudžiami darbuotojų susirinkimai, profsąjungų veikla, taigi visapuškai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Pons Maseko yra žinomas advokatas, kuris kovo už darbuotojų teisės, profsąjungų judėjimo atstovas yra, kritikuoja savo šalies teisinę sistemą. Ponas Makubu yra žurnalistas. Jis taip pat kritikavo uh, šalies vyriausybė, tačiau jų atžvilgių buvo priimtos ir patvirtintos, nepropor... jų atžvilgių buvo paskirtos neproporcingos bausmės, taigi Svazilendas pasirašė kotonų susitarimą, turi gerti demokratijos principus, tačiau to nedaro, todėl būtina imtis atitinkamų priemonių, kad tokia nedemokratinė padėtis šalyje pasikeistų. Ačiū. Dabar ponas Kastaldo kalbės minutę laiko. Lo Swaziland, una monarchia Ačiū, ponė pirmininkė. Svazilendas absoliutinė monarchija. Ir paskutiniai dar nepriklausomi reikšti balsai pono Makūbų ir pono Maseko buvo užtildyti nieko ilgai nelaukus. Jie tiesiog kaltino šalį neužtikrinant teisingumo sistemos, kurios už tai buvo suimti ir nuteisti. Pabandykime įsivaizduoti. Coca-Cola įmonė 40 procentų BVP generuoja Svazilende. Ir mes kaip tik ir nepaisant to, kad reformos nevyksta, norime ypatingą statusą suteikti Svazilendui ir su juo prekiauti pagal partnerystės, partnerystės e, programą. Gal nemeluokime daugiau ir patys savo, padėtis kastratofiška ir tas pats pasakytina ir apie kotonų sustarimą aiškiai turime ginti žmogaus teisės, kitaip niekas mumis daugiau nepatikės. Ačiū. Toliau ponas Džanluka Bonano. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, Italijoje yra viena laida, humoro laida. Ten netgi buvo šaipamasi iš e, e, situacijos e, pabėgėlių Mienmare, kai mes patys nesusitvarkome su tokiamis E, katastrofomis, e, dabar apie Svazilendą štai kalbame ir bandome ten problemas spręsti. Gal pagalvokime labiau apie savo jaunolius pirmiausia. Išsišluokime savo kiemą. Tie du žmonės suimti Tegu būna suimti, iš tikrųjų, man tai visiškai vienodai. Europos komisijos vardu komisijos narys Kristas Stilienidės, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, mes e, esame labai patenkinti tuo, kad Europos parlamentas išreiškė susidomėjimą ir surūpinimą e, e, Dėl Tulani Maseko likimo taip pat dėl Beki Makubų, kuris yra žurnalo The Nation redaktorius. Mes nuo pat pradžių 2004 m. kovo mėnesio reiškėme rimtą susirūpinimą dėl e, žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės Svazilende. E, Maseko ir Makubų buvo E, sulaikyti pernai e, Liepos 14 dieną po to, kai The Nation žurnale buvo paskelbtas straipsnis, e, kritikavo tai, kaip teismas nagrinėjo vieno inspektoriaus vyriausybės bylą. Mes konsultuojame su partneriais, sekame, kaip teismai nagrinėja bylas. E, mūsų ambasadorius e, dalyvavo teismo posėdžiuose. Mes taip pat e, pateikėme oficialų prašymą aplankyti tuos abu žmonės kalėjime pernai, kovo 31 dieną, ES išreiškė savo susirūpinimą dėl šių dviejų asmenų kaltinimo. Taip pat birželį buvo padarytas pareiškimas per Tartutinės darbo organizacijos konferenciją, kurioje buvo kalbama apie darbo standartus Svazilende. Tačiau, nežiūrint mūsų demaršų, tie žmonės buvo nuteisti dviejiems metams, nenumatant kitos alternatyvios bausmės, pavyzdžiui, baudos. Uh, Tarptautinės e, žmogaus teisų grupės pasmerkė šias bausmes kaip nesažininkas, e, kaip netitinkančias tarptautinių standartų. Buvo e, padarytas e, pareiškimas e, pernai Liepos mėnesį ir mes e, raginame Svazlendo valdžios institucijas e, laikytis žodžio laisvės principų pagal šalies konstituciją ir tarptautinės bei e, e, regionės žmogaus teisų prievolės. Europos Sąjunga pripažįsta, kad žmogaus teisų padėtis toje šalyje kelia susirūpinimą, dėje pagerėjimai yra labai lėti Tačiau reikia pasakyti, kad profsąjungos gali veikti, tačiau tai nereiškia, kad jų susirinkimai galės vykti, susibūrimai vykti laisvai. Ir daug dar aktyvistų išlieka kalėjimuose. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, visa Svazilendo e, teisingumo sistema patiria spaudimą Michael Mopitedi e, ir e, prokuroras yra apkaltintas 28 e, nusižengimais, įskaitant įgaliojimų viršimų. Jisai yra dabar sulaikytas ir laukia teismo. Pirmininkas. Ponios ir ponai, prašyčiau visų susėsti. Dėkoju komisijos nariui. Gavau septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų iš EPP frakcijos, socialistų frakcijos, ALDE, EKR. GUE NGL ir žaliųjų, taip pat e, FDD. Diskusijos baigtos, o balsavimai vyks iš kart. Kolegos, po minutės pradėsime balsuoti. Vieną minutę skiriu jums, kad galėtumėte susėsti ir tada balsuoti.